Libė komitetas nusprendė pradėti tarp institucinės dėrybas pagal taisyklę 69C. Tai yra darbo tvarkos taisyklių pirmoji pastraipa. Pranešimai yra pateikti plenarinio posėdžio interneto tinklapyje ir taip pat bus paskelbti posėdžio protokole. Pagal 69C taisyklės antrą pastraipą nariai arba politinės frakcijos gali paprašyti raštu iki rytojaus 24 valandos, kad dėl sprendimo pradėti dėrybas būtų balsuojama. Jeigu nebus pateikta prašymo balsuoti parlamente, tai tuomet lybe komitetas gali pradėti dėrybas. Dabar